Dear colleagues, I think we can... Mėly kolegos, manau, galime pradėti. De, devintas darbo tvarkės klausimas. Deleguotų aktų ir gyvenančių priemonių peržiūra. Tai yra mūsų eilinis kon darbas dėl gyvenančių veiksmų ir deleguotų aktų Mm, peržiūr, prie, priežiūros, manau, kad tai tikrai yra labai svarbu. Mes galvojame, kad būtina užtikrinti parlamento priežiūros galių efektyvų gyvendinimą. Viešos diskusijos yra vienas iš lemiamų elementų parlamentui įvykdančią priežiūros funkciją. Ir šiandien mes jau sutelksime dėmesį į mokumą 2 Anksčiau mes irgi analizavome 14 metų spalio 10 dieną e, deleguotus aktus. Šiandien mes kalbame apie deleguotus aktus, kurie keičia 2014 metų deleguotą reglamentą. Tai yra įtraukiami ir infrastruktūros turto um, atitinkami elementai, klasės į Solvency 2, Makumas 2. Čia yra terminas 3 mėnesiai. Po diskusijų matysite dėrybinė komanda paprašė atidėti, pratesti šį peržiūros laikotarpį, mm, paaiškinsime ir dėrybinės komandos poziciją, Bols ir Beržė, Fisma, Jasinrei ir Eopos vadovas. Tai Burhard Bolts pristatys, paaiškins šią situaciją. Ähm, Ačiū pirmininkė. Šį rytą norėčiau išsakyti keletą dalykų. Visų pirma, noriu papasakoti apie e, investicijas infrastruktūrą. E, komisija pakvietė Ekon dalyvauti šiame procese ir pasiūlė infrastruktūros turto klases, kur būtų apibriešta atitinkama rizika. Tai visiškai remia EPP Komisijos projektas e, atkeliavo nepakankamai greitai, kad galėtumėm jį paskelbti 2015 metais. E, aišku, komisija žino e, parlamento poziciją ir jų nenustebins, aišku, Tai, ko mes prašome, galbūt nustebins tik tai tai, kad yra dirbama dėl papildomų planų dėl infrastruktūros ir aš norėčiau pabrėžti, kad komisija mm, turi e, pateikti tuos planus, kad e, būtų aišku, ką jie planuoja. Teisės aktų leidėjai turi žinoti, kodėl yra rengiami planai, kokie numatomi yra pakeitimai. O dėl deleguoto aktų mes kaip EPP pasižymėjome, kad komisija viską pasiūlė kaip vieną paketą ir mums dėl to yra mm, problema, kad viskas yra apjungiama. Komisija žino apie tokią tarp institucinę problemą. galvojant apie investicijas infrastruktūrą, teisės aktų leidėjas, šiuo atveju vienas iš leidėjų parlamentas, irgi turi atitinkamą mandatą atlikti priežiūrą į prieš įgyvendinant aktą. Mes neįprastinės teisėkurnės procedūros laikomės šiuo atveju negavome teisės akto projekto, mes dalyvaujame tik tai kaip stebėtojai. E, EOPA, profesinių pensijų organizacija, irgi buvo šiuo atveju tik tai konsultacinis organas, tik buvo pasitarta su jais. Aš uh, Norėčiau paprašyti komisijos pateikti visus dokumentus, kad mes galėtumėm išgirsti ir Ajopos poziciją šiuo klausimu. Ir paskutinis momentas, e, jūs, aišku, žinote, aš remiu visą tai, tačiau kaip bebūtų, kapitalo rinka ne visuomet yra tinkamas pasteisnimas, kai yra pateikiami tokie pakeitimai kapitalo rinką, tai nėra mm, toks argumentas, kuris pateisina bet kokius komisijos veiksmus. Būtina laikytis tarp institucinių susitarimų. Priešingų atveju kyla pavojas, kad mm, mes iškelsime stop ženklą komisijai. Taigi apibendrinu. Labai svarbu, kad e, planavimas ateičiai būtų garantuotas kad būtų aišku, kas yra numatoma dėl mokumo 2. Aišku, kad tai yra didžiulis pasikeitimas palyginti su. Mm, kas buvo draudimo srityje taikoma su fiksuotų tarifų ir rizika pagristų tarifų, e, tai e, esminiai pasikeitimai ir turime užtikrinti, kad visi pakeitimai būtų aiškus, ypač kai eina kalba apie teisės aktų pakeitimus. Europos parlamentas neturėtų e, taksti su tuo, kad Europos komisija ignoruoja e, vieno iš teisės aktų leidėjo įgaliojimus ir labai laisvai interpretuoja nuostatos. Nepriimtina kad parlamentas negauna informacijos iš anksto apie būsimą projektą. Tiesiog norėčiau pasiūlyti, kad mes dar kartą patvirtintumėm, kad negavome reikalingos informacijos, nebuvo konsultacijų, e, bent jau to, ką būtų galima pavadinti normaliomis konsultacijomis mes negalime tiesiog tik pavizuoti bet ką, ką gauname iš komisijos e, vien dėl to, kad viskas yra ap apklota e, e, kapitalo rinkų kažkokiu tai pavadinimu ir nuo pat pradžių parlamentas turi būti įtraukiamas į procesą ir noriu paklausti, kaip komisija užtikrins, kad ateityje kiekvienos įstatymų leidybos institucijos įgaliojimai bus, bus gerbiami ir kad uh, Mm, iš tikrųjų nebus taip, kad direktyva bus keičiama prieš jos perkelimą. Kaip komisija užtikrins, kad tikrai bus tvirtas pagrindas E, visiems numatomiem planam ir kad bus atsižvelgta į visus teisės aktų leidėjų įgaliojimus. Ačiū, dabar atėjo laikas suteikti žodį komisijai. Po to suteiksime komandas ir kitoms e, dirbinės komandos, kitiems dirbinės komandos nariams. Komisijos atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija ir toliau siekia tų tikslų, kurie numatyti Europos investicijų plane. Mm ir taip pat kapitalo rinkų sąjungos projekte. Šios abi iniciatyvos susilaukė parlamento paramos ir parlamentas e, Liepos mėnesį paprašė komisijos pateikti teisėkuros ir neteisėkuros pasiūlymus, kuo galima greičiau, kad būtų galima sukurti visapusiškai integruoti ES kapitalų, kapitalo rinkų sąjungą, kad būtų skatinamas augimas ir darbo vietų kūrimas. Dabar matome, kad tam trūksta finansavimo ir taip pat trūksta investicijų Europos projektams. Žalioji knyga dėl kapitalo rinkų sąjungos kūrimo 15 metų vasario mėnesį, mėnesį siūlė, kad reikia imtis tolesnių veiksmų, kad būtų sumažinta mažios, mažesnės fizikos infrastruktūros skolos, taip pat kapitalo peržiūra atsižvelgiant į atitinkamas priežiūros taisyklės. Taip pat Tai buvo pabrėžta ir laiške, kuris buvo nusiustas 14 metų gruodžio mėnesį e, Lordui Hillui, po to, kai buvo patvirtintas pirmas mokumo 2 deleguotasis aktas. Taip pat 15 metų Liepos mėnesio rezoliucijoje dėl kapitalo rinkų sąjungos Europos parlamentas pabrėžė, kad parlamentas akcentuoja, jog sėkmingos MVI finansa, sėkmingo MVI finansavimo aplinka susijusi su ekonominėmis ir reguliavimo sąlygomis, kurios būtų palankios MVI. Nuo to laiko EOPA atliko išsamų darbą dėl infrastruktūros ir komisija patvirtino veiksmų planą dėl kapitalo rinkų sąjungos bei šį deleguotojo akto pakeitimą. Vertinant bendrai kontekstą, draudėjai susiduria su nedėlėmis palūkanomis ir dėl to jiems reikia diversifikuoti investicijas, pirmiausia investuojant į turto klases, kur siūlomas ir pelnas, ir saugumas, kad būtų tenkinami ilgalaikiai įsipareigojimai. Europos draudėjai 10 trilijonų turto dabar eurų turto valdo, taigi bet kokie pokyčiai investicijose gali tikrai padaryti didelį poveikį mūsų ekonomikai šių prioritetų konvergencija patvirtina, kad mokumo 2 e, direktyvoje atliktas darbas yra sėkmingas. Mokumo antroji direktyva e, pradės galioti nuo 16 metų sausio pirmosios dienos ir teisės aktų rengėjai suteikė įgaliojimus ir komisija yra pasirengusi prieš žengiant paskutinį žingsnį sutvarkyti visą tą pagrindą. Mes norime pasirūpinti, kad draudėjai galėtų investuoti į investicinius projektus, kurie reikalingi mūsų ūkiui ir taip pat e, išlaikyti reguliavimo pagrindo um, racionalumą. Taigi komisija paprašė EOPOS patarimo. 15 metais ši institucija atliko išsamų darbą dėl infrastruktūros investicijų. Uh, ir ėmėsi viešų konsultacijų. Pakeitimas buvo patvirtintas rugsėjo mėnesį, pasitelkiant EOPOS patarimus ir po įvykus konsultacijoms su ekspertų grupėmis EOPA ir ekonomikos reikalų komitetu. Komisija mano, kad yra esminis indėlis kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planui gyvendinti. Šis mokumo 2 deleguoto reglamento pakeitimas numato naują rizikos klasę infrastruktūros investicijoms, kur yra prognozuojamos, prognozuojamos pelnas, remiantis tam tikrais kriterijais, kurie susijęs su verslo modeliu, valdysena ir turimomis garantijomis tam, kad būtų užtikrinamas palankus rizikos profilis. Kvalifikuojanti kategorija yra išsamei ir racionaliai apibrėžiama, nepribojama jokiam sektoriui ir kalbama yra apie investicijas į skaitmenį ir sektorių ir novatoriškus projektus, atsižvelgiant į Europa 2020 strategijos tikslus, siekiant pažangaus, tvaraus ir visai traukiančio augimo. Kvalifikuotos infrastruktūros investicijos susijusios su palankiu kalibravimu lyginant su ne, nekvalifikuotomis investicijomis, kur 40 procentų sumažinamas akcinis kapitalas ir nekotiruojama skola. Ir apie 30 procentų investicijų kategorijos skolos. Tokia, kalib, toks kalibravimas susijęs su EOPA patarimais ir taip pat bandymų sumažinti kar, barjerus draudėjams, kad jie galėtų saugiai investuoti infrastruktūros projektus. Specifiniai rizikos valdymo reikalavimai leidžia pasirūpinti, kad būtų atliekamas, atliekama stebėsena. Taigi prudencinė procedūra yra proporcinga ir racionali, atsižvelgiant į tai, kad tinkamumas ir nuoseklumas būtų užtikrinamas atliekant tokias investicijas. Šiame pakeitime taip pat kalbama apie papildomas priemonės, su kuriomis skatinamos investicijos į infrastruktūrą ir MVI. Prudencinis traktavimas yra reikalingas investiciniams fondams Europoje, kurie daugiausiai investuoja infrastruktūros projektus ir taip pat bendrovėms, kurioms reikalingas ilgalaikis finansavimas. Ši priemonė leidžia kurti tokius fondus pagal šių metų balandžio 29 dienos reglamentą ir akcinio kapitalo įmonės galėtų pasinaudoti per e, kotiruojamų ak, akcinių kapitalu ar kitomis priemonėmis ir tokiu būdu nedideli draudėjai galės investuoti į investicinius projektus. Taip pat uh, akcinis kapitalas, kuris yra, kurio prikaujama daugia šalių pagrindų, bus laikomas kotiruojamų turtų, turint omenyje, kad tokios priemonės yra reglamentuojamos naujų taisyklių, kurios numatytos direktyvoje ir reglamente dėl rinkų finansiniuose susijusių su finansinėmis priemonėmis. Be kita ko, pernimo laikotarpio priemonės įgyvenimas susijęs su akciniu kapitalu irgi yra pagerintas atsižvelgiant į e, pagrindą, kurį patvirtino teisės aktus primančios institucijos, kur yra kalbama apie paskatas investuoti į MVI. Nekotiruojamas e, turtas, e, jam bus taikomas 7 metų perinamasis laikotarpis ir ta priemonė, jos pritaikymas fondams irgi yra paaiškinamas. Tokiu būdu bus galima lengviau įgyvendinti pirmojo ligmens perinamą laikotarpio priemonę, kuri nėra uh, nepatenka į to akcinio kapitalo apriepti. Tokiu būdu bus sukūriamos palankios reguliavimo ekonominės sąlygos mažoms novatoriškoms įmonėms, kurioms dabar reikia daugiau lėšų, kaip akcentavo tai ir parlamentas Liepos mėnesį. Ši priemonė yra taikoma akciniam kapitalui, kuris yra ar bus įsigytas iki 16 metų sausio pirmosios dienos. Ir nors šios investicijos yra tik nedidelė draudikų 10 trilijonų eurų turto vertė, bet vis tiek tai leis pasiekti esminio skirtumo MVI. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad mokumo 2 deleguoto akto pakeitimas yra ilgai lauktas ir įrodys, įrodysime, kad ES institucijos gali sureaguoti laiku, kai surinkti įrodymai parodo, kad taisyklės patoblinti įmanoma. Tokiu būdu bus galima žymiai daugiau investuoti infrastruktūrą ir išvengti MVI nepakankamo finansavimo, užtikrinant e, prudentinį racionalumą tarp draudėjų. Šis tikslingas pakeitimas buvo paskutinė galimybė pakoreguoti mokumo 2 e, teisės aktus, prieš jiems e, galtinai įsigaliojo 16 metų sausio 1 dieną. Dalis tos sėkmės susijęs su tuo, kad laiku e, patvirtinamas šis dokumentas ir tikimės, kad jis laiku įsigalios. Buvo atliktas didžiulis parengiamasis darbas ir dabar tie suinteresuoti asmenys tikrai nusipelnė prognozuojamos teisinės aplinkos. Komisija ketina pakoreguoti sistemą atsižvelgdama į tam tikrus argumentus ir bendrų teisės aktų rengėjų pageidavimus ir spręs kitus klausimus ir problemas, kai bus peržiūrėtos standartinės formulės, ką ketiname padaryti iki 18 metų. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju uždėmesi. Thank you very much. Natalie Berger, now give the floor to Justin Ray from EIOPA. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. EOPA sveikina iniciatyvas, kurių ėmėsi ES, kad būtų užtikrinamos ilgalaikės investicijos, kas yra labai svarbu draudimo pramoniai. Taigi tos iniciatyvos turi užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į atitinkamas rizikas. Kalbant apie infrastruktūrą, ilgalaikės investicijos į infrastruktūrą tikrai leidžia užtikrinti draudikų ilgalaikę atsakomybę ir taip pat diversifikuoti akcinio kapitalo portfelį. Tačiau, tačiau reikia pridurti, kad infrastruktūros projektai gali būti labai sudėtingi, dėl to reikalingos šie ekspertiniai žinios investuojant lėšas į tokius projektus. Komisija jau kalbėjo apie opos patarimus su šiuo klausimu ir mes teigiame, kad reikia palaipsniui siekti sukurti atskirą turto klasę pagal mokumas 2 standartinę formulę, kalbant apie investicijas infrastruktūrinius projektus. Taigi kvalifikuotos infrastruktūros investicijos turi tenkinti sąlygas, kurios yra susijusios su prognozojamumu, kalbant apie grinųjų pinigų srautus, taip pat rangos proceso E, tvarumas ir atsiž reikia atsižvelgti įvairius scenarius. Taigi tokiu būdu rizika smarkiai sumažėja investuojant į infrastruktūrinius projektus, tačiau EOPA taip pat siūlo, ko galima greičiau, e, ko galima griežtesnius rizikos vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į kropštumo ir tinkamumo kriterijus, taip pat numatant raštų procedūras, atskleidžiant riziką ir taip pat e, grinųjų pinigų srautų užtikrinamumas. EOPA taip pat, kaip komisija pažymėjo, konsultavosi prieš pateikdama galutinius patarimus ir mes manome, kad labai atidžiai išanalizavimo savo šį, šį klausimą ir mūsų patarimai tikrai gerai subalansuoti ir pagrysti. Ačiū. Dėkoju. Dabar mūsų frakcijos vardu pasisakys kolega po to kitų frakcijų vardu pasakys kolegos ir po to dar kartą pasakys pranešėjas. Turiu pasakyti, kad aš asmeniškai socialdemokratų vardu irgi labai sveikinu šį deleguotą į aktą. Mes jo reikalavome ir prašėme, kaip ką tik buvo pasakyta. Tai yra dalis tokios bendros pastangos pabandyti patobulinti tą netinkamą paskatų modelį, kuris dabar veikia finansinėse rinkose. Kad investicijos nebūtų tik tai trumpalaikės, bet ir ilgalaikės. Ir ilgalaikės investicijas reikia skatinti, tai aišku yra susijęs su kitokia rizika, nes likvidumo rizika čia jau yra šiek tiek kitokia. Taigi aš asmeniškai turiu pasakyti, kad mane nustebino, kai išgirdau, kad dėrybiniai komandai tenko, teko nelengvai dėrėtis dėl šio teisės akto, tai ką pranešėjas minėjo apie parlamento teisę gauti informaciją ir būti kad būtų su juo konsultuojamasi, tai yra labai teisingas pastebėjimas ir aš apgailestauju, kad tas, į tuos konkrečius klausimus, kuriuos iškėlė pranešėjas, ne, nebuvo atsakyta komisijos, taigi mano manimu pranešėjas pateikė labai tinkamus argumentus, būtent deleguoto akto uh, kalbėjo apie deleguoto akto pagrindą ir nebuvo atsakyta į tuos specifinius konkrečius klausimus, kuriuos iškėlė pranešėjas, būtent dėl to, kaip buvo konsultuojamasi su parlamentu, kaip jis buvo informuojamas, nes mums tie klausimai yra iš ties labai svarbus. Taigi aš suprantu, kodėl dėrybinė komanda yra nusivil, nusivilusi pačia procedūra. Na, o aš asmeniškai manau, kad e, dėl to, kad šis klausimas, šis deleguotasis aktas yra toks svarbus ir aktualus, siekiant ilgalaikių investicijų EFSA, LTIF ir kitoms institucijoms. Tai yra labai svarbu, tai yra tas rytis, kur parlamentas suvaidino svarbu vaidmenį reikalaudamas to deleguotojo akto. Taigi aš manau, kad mes turėtumėme labai atidžiai pamastyti. apie tai, kad turėtumėme būti tinkamai informuojami, turėtų būti su mumis tinkamai konsultuojamasi ir vengiant, aišku, vilkinti svarbių sistemos elementų tvirtinimo procesą ir kūrimo procesą. Aišku, tai yra politinio pobūdžio toks pareiškimas, kurį norėčiau skirti EOPai, komisijai ir taip pat dėrybiniai komandai. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Ashley Fox. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mano frakcija sveikina tai, kad taip labai naudingai specifiškai yra traktuojama infrastruktūra. Infrastruktūros investicijos yra būtinos siekiant atgyvinti ekonomiką ir mes e, sveikintume bet kokias prasmingas priemonės skatinti tokias investicijas. Taip pat džiaugiamės, kad pastaraisiais mėnesiais komisija pareikalavo, kad EOPA pateiktų įrodymus dėl infrastruktūros kooperatyvų ir mes džiaugiamės e, gavę rezultatus, tikiuosi, kad ir toliau galėsime tobulinti mokumas 2 deleguotusius aktus. Aš manau, kad turime elgtis atsargiai ir suprasti, kad bet kokie kiti pokyčiai ir pakeitimai turi būti pagristi įrodymais. Taip pat e, nenorime, kad būtų iškreiptas elgesys, per daug dėmesio skiriam, skiriam tam tikroms investicijoms, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, investicijos į uh, įmonių skolą ir būstą galėtų būti irgi labai vertingos. Ir pirmininkė, aš suprantu, kad kai kurie kolegos norėtų, kad parlamento priežiūros terminas būtų pratestas, kad daugiau gautumėme paaiškinimų iš komisijos tam tikrais klausimais, tačiau aš būčiau linkęs žengti tolin ir patvirtinti tuos aktus, kuo galima greičiau. Taigi aš suprantu, kad labai svarbu šešėliniams pranešėjams palikti pakankamai laiko tikrinimo procedūrai ir aš tikiuosi, kad mano kolegos ekonomikos reikalų komitete išsklaidys bet kokias abejonės ir mes galėsime tuos aktus patvirtinti tikrinimo procedūros pabaigoje. Pirmininkė, norėčiau dar skirti klausimą kolegoms ir komisijai bei Alpos atstovui. Būtent, kai mes svarstėme mokumo 2 e, direktyvos nuostatas, tuo pat metu mes šiame parlamente tvirtiname teisės aktus dėl kredito reitingų agentūrų. Ir teisės aktai dėl tokių agentūrų, juose yra aiškiai pasakyta, kad valstybės narės, jų bankai ir finansinės institucijos negali per daug pasikliauti kreditų reitingo agentūromis. Ir taip pat mokumo 2 direktyvoje mes į teisės aktus surašėme tam tikras nuorodas į kredito reitingų, reitingo agentūras. Ir šyrit kolegos labai protingai sugebėjo išvengti nuorodų į reitingo agentūras, aš laukiu, kuomet jie jas paminės, bet jiems pavyko kažkaip viską papasakoti, neminint jų. Tai man tiesiog įdomu, ar jie galėtų paaiškinti, kaip jie derina tuos teisės aktus, kuriuos mes priemėme dėl kredito reitingo agentūrų ir konkrečiomis nuorodomis į reitingus mokumo 2 teisės aktuose. Thank you. Uh... Dėkoju. Taigi, ponas Sven. Dėkoju, pirmininkė. Tikrai džiugu, kad galime aptarti šią temą šiuo metu. Ir prieš išdėstydamas konkrečius argumentus turiu pabrėžti, kad labai svarbu atskirti nuostadas susijusias su infrastruktūrų parama ir antra, vertas, antra vertus e, nuo savo kapitalo perkelimą. Taigi apsibrėžkime. E, savokas. Pirmiausia, reikėtų pradėti kalbėti apie nuosavo kapitalo perkelimo. Niekas e, nekalbėjo apie tai, niekas to neprašė, o dabar e, vyksta tam tikri perkelimai, kalbam apie trečiųjų šalių nuosavai kapitalą ir tokiam kapitalui taikomi mažesni reikalavimai, taip pat kalbant ir apie investavimą. Mes rengėme tam tikras iniciatyvas, kurios skatintų skaidrę prekybą ir sandorius. Taigi čia yra tokia esmė. Dabar pakalbėkime apie procesą. E, kapitalo reikalavimų sumažinimas nebuvo tinkamai pristatytas. Taigi, vadovaujantis mano info, turimą informaciją, EOPA netiksliai ištyrė šį klausimą, tas klausimas nebuvo pristatytas. Taigi noriu pasiteirauti Jopos, ar ji dirbo šio klausimu, ar ji kalbėjo apie nuosavo kapitalo perkelimą. Iš tiesų buvo sudaryta ekspertų grupė, ekspertų grupė aptarė tam tikrus klausimus, buvo kalbama apie infrastruktūras ir pavyzdžiui, Prancūzijoje buvo nurodyta, kad tokiai ekspertų grupė ir jos išvados niekas nepritarė išskyrus Italiją. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė, Vokietija pasisakė prieš, bet e, komisija šį elementą įtraukė į šį deleguotąjį aktą ir vertinat procesą, mums tai yra nepriimtina. Taigi komisija turėtų elgtis atsakingai, išbraukti šią dalį, kad nekeltų pavojaus ir nekiršintų valstybių narių ir atkreiptų dėmesį į tai, ką minėjo kolega Ašly. Kalbant apie infrastruktūrą, norėčiau paminėti, kad žvelgiant iš mūsų perspektyvos mes pasisakom už tai, kad draugi, draudikai turėtų daugiau mm, imtis iniciatyvų, tačiau reikia uh, E, nepamiršti, kad turime vadovautis sveikų protų ir riboti riziką. Vertintojai e, turi vadovautis Ejopos e, išvadomis ir komisijos pasiūlymus. Tačiau kalbant sistemiškai, mes neturėtume didinti naštos ir keisti formulių remdomėsi tik tai kažkokiom prielaidom. Ejopa neturėtų pakeisti vertintojams skirtų um, standartų. Reikėtų daugiau pasiskaityti apie kalibracijos uh, klaidas, įtraukti sisteminę riziką, kuri susijusi su politinė rizika. tikrai reikėjo daugiau pakalbėti apie diversifikacijos padidinimą ir taip toliau. Taigi, Europos vertintojų asociaciją reikėtų pacituoti išsameu ir tikrai norėčiau paprašyti, kad jūs pakomentuotumėte esame, nes e, ši organizacija yra ne kažkokie lobistai, kurie gina visuomenės interesą, bet čia yra pasisakę ekspertai. Tai gal galėtumėte pakomentuoti jų išvadas? Um, have, uh... Pirmininkas. Danuta Hubner, prašom. Aš noriu užduoti klausimą kaip pilietė. Norėčiau pakalbėti apie tą pereimo, pereinamąjį laikotarpį. Norėčiau pasiteirauti, kaip bus, koks poveikis bus MVI, nes dabar panašu, kad nuosavas kapitalas, kurį išduoda MVI, nėra įtrauktas ir komisija taip pat kalbėjo apie tai, kad e, tam tikros nuostatos yra e, e, išbraukiamos, kad nebūtų investavimas vykdymas keletą kartų, taigi norėčiau pasteiraut, kodėl nereikėtų įtraukti MVI. Dažnai tos MVI nėra kotiruojamos, nėra įtraukusios į bendrą kotiruojamų įmonių sąrašą, Taigi komisijai klausimas, kodėl taip yra padaryta, kodėl tos MVI nėra įtraukiamos ir jeigu mes jų neįtrauksim per pereinamą į laikotarpį, kokia bus rizika ir ko, kaip tos investicinės iniciatyvos bus išbrauktos iš to sąrašo. Dėkuoju. Pervanš Beres. Um, Ačiū pirmininkė. Mm, turėjau kaip tokią atsakomybę mm, ankstesnėse funkcijose, kaip šio komiteto mm, pirmininkė. Čia atsimenu mokumas vienas. Mm, visas diskusijas <laughs> turėjau tokios garbės dalyvauti tuose pakankamai ilgose dėrybose, kur vienas iš iššūkių visą laiką iškildavo tuose dėrybose buvo būtent rizika, kad bus pirmas lygis tokiu gan trumpalaikiu laikotarpiu būtų įvesta. Ir tai buvo dėrybų esmė būtent dėl rinkų atverimo e, vidaus rinkoje, dėl kai kurių valstybių narių įtakos, tai yra, kad rizika apibrėžiama vieneriems metams. Jūsų patarėjas irgi dalyvavo tose dėrybose, taigi atsimena, tai pasitaisau, kad nesu vienintelė e, kurį gal atsimenu. Taigi, turint omenyje tą krizę, kurį svirtino Europoje, galvojant apie tokią trumpalaikio laikotarpio riziką, kuri apsiribuo tik trumpalaikio laikotarpio, ką jūs galvotumėte apie tai, man atrodo, kad mm, komisijos pasiūlymas atitinka tas korekcijas, kurių buvo laukiama. Aš girdžiu, ką kolegos sako būtent dėl tarybos pozicijos. Man atrodo, šiame komitete mes visi rėmėmės E, Junkerio planą su visais jo argumentais, nes tai yra absoliučiai būtina ES, kad ji vėl rastų išteklių iš ko finansuoti ilgalaikės investicijas ir tie um, Junkerio plano milijonai buvo tas signalas rinkoms ir rinkos subjektams, kad jie irgi imtųsi veiksmų. Uh, Tai buvo skatinimas jiems, kad būtų galima užsitikrinti privataus sektoriaus dalyvių dalyvavimą ilgalaikio investavimo procesuose, lygiai taip pat galvojant ir apie draudikus. Taigi, ką komisija siūlo, tai yra tikrai sveikintini dalykai. E, ir tai atitinka ir tai, ko, ką pasakė komisaras Hill, galvojant apie kapitalo rinką kapitalo rinkų sąjunga, visa ta muzika ta pati ir man atrodo, kad iš tikrųjų labai e, skubiai reikia pasiūsti tą signalą rinkoms, kad reikalinga dalyvauti ilgalaikėse investicijose infrastruktūrą. Ir čia, jeigu reikia kokių iniciatyvų, tai tikrai jos turėtų būti tokios. Uh, Mm, aišku, galbūt pakankamai sudėtinga ta procedūra, nepakankamai gal plati, bet visos priemonės, kurios stabdys mm, šio deleguoto akto gyveninimą, man atrodo, prieštaraus tam, ko mes prašome nuolat šiame komitete. Tai atvirai aš sakyčiau, taip aš, aš tikrai nematau, kodėl čia reikėtų uh, Mm, prieštarauti e, tiem pasiūlymams. Girdėjau tos argumentus, kad nepakankamai su mumis buvo konsultuotas ir taip toliau, bet man atrodo tikrai nėra rimtų priežasčių, kodėl mes turėtumėm prieštarauti šiam deleguotam aktui. Ir mm, manau, kad tikrai turėtumėm paskatinti komisiją įgyveninti jį kaip galima greičiau. Uh, maybe now commission and Taigi galbūt komisija ir EJOPA galėtų atsakyti į užduotus klausimus. Komisija, žodis jums. Dėkoju. Pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti į klausimus tokią tvarką, kokie jie buvo užduoti. Taigi visų pirma pranešėjo užduoti klausimai. Norėčiau pateikti atnaujintą komisijos e, pareiškimo versiją ir norėtume, kad bendradarbiavimas su parlamentu vyktų tinkamai. Kalbėsim, aišku, kad e, dirbsim ateityje ir tikrai džiaugsimės, jeigu bus keičiamasi nuomonėmis, stengsimės informaciją pateikti kuo anksčiau. Visi žinome, kad šie deleguotieji teisės aktai buvo parengti vasarą ir dėje darbas vyko labai greitai ir mes dėl to gailimės. Mums buvo, mums tikrai gaila, kad negalėjom skirti pakankamai laiko atvykti į parlamentą, konsultuotis dvišalių pagrindų su pranešėju, tačiau ateityje vyks ne tik įprastos konsultacijos, tokios kaip vyko vasarą, pavyzdžiui, bet stengsime užtikrinti, kad procesas vyktų labai sklandžiai. Norėčiau atsakyti į pono Fokso klausimą dėl ryšio tarp deleguotojų teisės aktų ir kredito reitingų agentūrą reglamentuojančių dokumentų. CR3 reglamentas buvo priimtas 2012 metų pabaigoje, o anksčiau minėtas dokumentas 2009 metais. Taigi, kredito reitingų agentūros reglamentas nustato tam tikrus įsipareigojimus ir, kaip buvo sutarta G20 sustikime, mes tengiamės šias nuostatas įtraukti į visus kitus dokumentus. Ir rentusius aktus, taip pat konsultuodamas technikais, mes turėjome užtikrinti, kad e, tos kreditų reitingos, reitingo agentūros nebūtų mechaniškai a, priklausomos nuo, nuo šių dokumentų. Taigi, šiuo metu, ponė Fox, neįmanoma pakeisti šių nuostatų, a, rengiant deleguotusius aktus. Jeigu tai padarytume, kaip jūs siūlėte, e, mes nusižengtume toms nuostatoms, kurios patvirtino bendri teisės aktų rengėjai. Žinoma, kalbant apie 2018 metų peržiūrą, tai šis aspektas bus įtrauktas. Pono Gigo klausimas dėl nuosavo kapitalo perkelimo. Jūs kalbėjote apie vieną valstybę narę, kuri paprašė pateikti ekspertų išvadas. Iš tiesų, E, tokių prašymų gavom ne vieną, prašymas buvo labai išsamus. Ir atsakymo deleguotose aktuose nebuvo galima rasti, todėl ekspertų grupė stengiasi rasti atsakymą į tą klausimą ir valstybės narės norėjo iš tiesų viską peržiūrėti, rasti atsakymą, bet kalbant apie 2018 metų peržiūrą ir šiuos deleguotusius aktus, tai e, tikrai neatsižvelgiama į valstybių narių reikalavimus. Jūs kalbat apie konkrečias priemonės, taigi noriu atkreipdėmėsi į keletą aspektų. Visų pirma, ši iniciatyva pristatyta e, atsižvelgiant į kapitalų rinkos sąjungą ir stengiantis išvengti disinvesticijų, kurių, kurios galėjo būti daromos mūsų nuomonė. Taigi mes stengiamės paskatinti investicijas į MVI Ir iš tiesų tai yra pereinamo laikotarpio priemonė, ji yra taikoma tik tai tam nuosavajam kapitalą, kuris bus įsigytas arba yra įsigytas iki 2016 metų sausio pirmos. Ir tas pereinamasis laikotarpis bus septyneri metai. Taigi ši nuostata bus taikoma tik tai trumpą laiką ir tam buvo pritartas tengiantis paskatinti investicijas į MVI, kaip ir pabrėžia ponė Hubner. Tikiuosi, kad atsakiau ir į klausimą, kurį iškėlė ponė Hubner ši priemonė buvo sukurta taip tam, kad nebūtų iškraipyta investicijų rinka į MVI. Taigi, E, manėm, kad ši priemonė turi būti taikoma tik nekotiruojamam turtui. Mes kalba apie inovatyves įmonės ir būtent tokias įmo, investicijas į tokias įmonės kaip tik ir skatiname. Ir tokios nuostatos bus naudingos visiems draudikams ir ši nuostata taikoma tik ne kotiruojamoms įmonėms. Dėkoju, ar jo panorėtų dar papildyti. Ačiū pirmininkė, aš atsakyčiau į Fox klausimą ir į pono Gygo klausimus. Kas dėl pono Fokso klausimo komisija jau į jį atsakė, aš tik norėčiau pateikti EOPOS požiūrį. Infrastruktūriniai infrastruktūros projektai neturėtų būti labai priklausomi nuo tų kredito reitingų agentūrų patektų reikiamų reitingų. Ir kalibravimo procesas neturėtų būti susijęs su kredito reitingo agentūromis. Ir manau, kad toks atsakymas iš dalies atsako į pono Fokso klausimą. Pono Gygo klausimai dėl nuosavo kapitalo perkelimo. Ir jo pastengiasi nustatyti tam tikrus techninius standartus, aprašyti procedūras, kaip tas perkelimas e, turėtų būti vykdomas. Ir mes kažkokių konkrečių nuostatų dėl 2016 metų perkelimo nepateikėme. Ir paskutinis pono Gygo klausimas dėl, dėl vertintojų. Iš tiesų, taip yra, jeigu jeigu įrašysit papildomą duomenį į formulę, tai tikrai procesas bus sudėtingesnis ir negalėsime naudotis tą standartinę formulę. Ir tikrai tas klausimas taps gerokai e, sudėtingesnis. Taigi, tokiu atveju atsirastų atskira nuosavo kapitalo klasė. Tačiau tai dabar mes turim įrodymų, kalbant apie nuosavą kapitalą, e, tai nors ta formulė yra sudėtingesnė, tačiau e, tačiau tai atitinka mūsų rizikos reikalavimus. Ačiū, man atrodo, tai buvo labai naudingas pasikeitimas nuomonėmis ir tai, ką mes aptarėme, aiškiai rodo, jog reikia tolesnių diskusijų ir pasiaiškinimų mm, ir tarp dėrybinės komandos ir su komisija. Tai man atrodo, galvojant apie tą pratesimo prašymą, mes per artimiausias dienas prieš pešauką uh, Mm, organizuosime posėdžius e, tarp e, dėrybinės komandos ir komisijos, kad būtų galima išsiaiškinti visus klausimus, ne vien tik tai susijusius su būtent šio konkretaus teisės akto e, visais elementais, bet ir dėl visų kitų tolesnių žingsnių, kas galbūt daugiau neraminamus. mus Ir jeigu mm, bus viskas išsiaiškinta sėkmingai, tai galbūt parlamentas e, peržiūrės ir savo procedūrinius žingsnius. Mm, taip mes sutarėme su pranešėju ir mm, dėkoju už dalyvavimą šiame posėdėje ir lauksime kito susitikimo. Kaip galima greičiau? Dabar galime padaryti pertraukėlę e, penkioms, dešimčiai minučių iki balsavimo. Ačiū.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 Dear colleagues, may I ask you to take seat? Mėly kolegos, prašau susėsti savo vietas, kad galėtumėm pradėti balsavimą. Yes. We start with a test. Pradėkime nuo bandymo, bandomasis balsavimas. Still a number of colleagues to vote. Vis dar nemažai kolegų nebalsavo. Prašau balsuoti, kad galėtume išbandyti balsavimo įrangą. Dar du turėtų balsuoti, bet kągi. It's possible not, not to make the test. It's not mandatory the test. Tas uh, bandymas nėra privalomas, taigi baigiame bandomąjį balsavimą. O dabar Pradedame balsuoti. Visų pirma, dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko kadencijos pratesimo. Slaptas balsavimas, prašom balsuoti. Vote is closed. Balsuoti baigėme. Approved 41. Patvirtinta 41 už 4 prieš 7 susilaikė. Sveikiname. Pona Enryje, dabar balsuosime dėl EOPOS pirmininko įgaliojimų pratesimo dar vienai kadencijai. Prašom balsuoti slaptas balsavimas. Balsuoti baigiame patvirtinta. Sveikiname poną Bernardino. Ir dabar balsuojame dėl esmos pirmininko įgaliojimų pratesimo dar vienai kadencijai slaptas balsavimas. Prašom balsuoti. Vote is closed. Adopted. Congratulations. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Sveikiname poną Major. Dabar žodinis klausimas. Dėl Europos ekonominės ir monetarnės sąjungos sukūrimo. Pirmas punktas originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias punktas, originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, Patvirtinta ketvirtas punktas originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas punktas originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Balsuojame dėl viso teksto su šiais pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar mm, pasiūlymas priimti rezoliuciją dėl Europos ekonominės monetarinės sąjungos sukūrimą. B kompromisas pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau yra žodinis pakeitimas FDD, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Toliau C kompromisas, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta Patvirtinta antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau žodinis pakeitimas, duo punktui, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta atmesta, 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 30 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, atsimtas, atsiprašau, ne. Visi atsimti nebuvo pažymėta mano sąraše. Tai sąraše, taigi 64 iš karto pakeitimas, kas už, kas prieš, 43 irgi atsimtas. Aš turėjau tik tai tą pažymėtą, kaip atsimta, kitų ne. Čia viskas priklauso nuo frakcijos. Koks yra balsavimo sąrašas. 64 neatsimtas, galime balsuoti kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta E kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. F kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 75 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 76 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Iš karto einame prie 94 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 95 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 96 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 97 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 106 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 111 atsiimtas, 113 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Į kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 123 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau originalus tekstas, e, pirma e, nurodoma dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Gal galime dėl visų nurodomojo dalių balsuoti kartu iki pat aštuntos? Ačiū, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar 9, 10, 11. Devinta nurodomo dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta dešimta, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta vienuolta nurodomo dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta keturiolikta nurodomo dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta penkiolikta nurodomo dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta šešiolta nurodomo dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta, priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. A konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. A, A konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. A, B, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Mm, B, Aš, konstatuojama dalis 8 pakeitimas atsuškas prieš susilaiko atmesta, 9 pakeitimas atsimtas, 10 neatsimtas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta originalus tekstas. B konstatuojamas dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. B konstatuojama dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta konstatuojamas dalis originalus tekstas, kas už kas prieš susilaiko priimta. Toliau balsuojame dėl viso teksto su šiais pakeitimais, kas už. Elektroniškai. Gerai, prašom balsuoti. Vote is closed. 14 favor, 14 against. Balsuoti baigėme 40 už 14 mm, prieš susilaikiusių nėra. Rezoliucija patvirtinta. Toliau. Dot ir Niedermayer. Dvidešimt dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 213 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 214 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 215 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 216 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta originalus tekstas kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 217 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta, originalus tekstas kas už, kas prieš susilaiko. Priimta, 218 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta, originalus tekstas kas už, kas prieš susilaiko. Priimta, 219 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta, originalus tekstas, ketvirtas punktas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Nurodomoji dalis, gal visos iki pantrašinės dalies pirmos, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Kompromisas dėl A konstatuomasios dalies, kas už, kas prieš susilaiko priimta, kompromisas dėl B e, konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl aštunto pakeitimo. Prašom balsuoti. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Kompromisas konstatuojamoji dalis C, kas už e, dvi dalis, atsiprašau, pirmoji dalis e, C kompromiso, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 17 pakeitimo elektroniškai, prašom. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 18 pakeitimo elektroniškai, prašom. Vote is closed. Balsuoti baigėme. Atmesta 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. E konstatuojama dalis kompromisas, dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaiko primta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko primta, 24 ir 25 pakeitimai identiški, kas už, kas prieš. Gal reikėtų pasitikrinti elektroniškai. Nepakankamai aiškiai keletą rankas. Still three colleagues, two colleagues to vote still. Okay, vote is closed. Is reached. Balsuoti baigėme, atmesta. Kompromisas konstatuojama dalis EA, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai, prašom. Dėl 30 pakeitimo. Vote is closed. Balsuoti baigėme. Atmesta. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Originalus tekstas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 32 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 32 pakeitimo elektroniškai, prašom. Vote is closed. Balsuoti baigėme. Priimta. 33 pakeitimas kas už, Kas prieš? Susilaiko atmesta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Kompromisas, konstatuojama dalis G, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Kompromisas, konstatuojama dalis H, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom, dėl 41. So, but, but vote is closed. Balsuoti baigiame, patvirtinta. Į konstatuojama dalis, originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Kompromisas konstatuojama dalis J, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Kompromisas konstatuojama dalis K, dalimis. Pirmoji dalis. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaiko. Priimta antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. L, kas už, kas prieš susilaiko primta, M kas už, e, pirmoji dalis kas už, M kas už, kas prieš susilaiko primta, N kompromisas už prieš susilaiko primta, 58 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko primta, O kompromisas viena dalis, dvi dalis trys dalis iš tikrųjų. Pirma dalis, o kompromiso kas už, kas prieš susilaiko priimta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. P kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Įtrė. 22 kas už, kas prieš Pasitikrinkime dėl I322, prašom balsuoti elektroniškai. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Q kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 74. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. R Konstatuojama dalis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. S konstatuojama dalis originalus tekstas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Kompromisas konstatuojama dalis SA, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Kompromisas konstatuojama dalis C. Kelios dalys bent yra, kaip suprantu. Visų pirma, žaliųjų žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš Pasitikrinkime elektroniškai, prašom. Vote is closed. Is rejected. And the uh, äh, Greens were split in two parts. Balsuoti baigėme atmestą. Toliau balsavimas dalimis. Dėl pirmo, žaliai prašė pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta antroji dalis kas už kas prieš susilaiko priimta. Dabar aš pasitikrinti norėtumėt gerai dėl žaliųjų prašymo balsuoti dalimis, dėl antrosios dalies. Man buvo viskas aišku, bet galime pasitikrinti. Okay. Now, now we have the... Kągi, viskas aišku. Dabar ECR prašymas balsuoti dalimis, aštuonios dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, trečia, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, ketvirta dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, penkta dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, šešta dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, septinta dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta, aštuntoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 86 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 86 pakeitimo elektroniškai. Vote is closed. Is adopted patvirtinta. Šimtasis pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl šimtojo pakeitimo elektroniškai. Vote is closed. Is reject. Balsavimas baigtas, atmesta. 101. Ne pirmiausia, primint tekstą. Dėl jo reikia balsuoti. Pirminis tekstas. Kas už, kas prieš. Ne, nereikia dėl pirminio teksto balsuoti. Taigi šimtas pirmasis. Kas už, kas prieš. Man atrodo, kad priimta, bet gal patikrinkime šimtas pirmąjį. Baigiam balsuot. Atmesta. 122. Kas už? Kas prieš? Tikriname 122 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 100. 26 su žodiniu pakeitimu, kurį siūlo žalieji. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš. Tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl pakeitimo be žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš. Tikriname žodinį pakeitimą, prašau. Atsiprašau, pakeitimą patį. Balsavimas baigiamas. Lygų, lygiai balsų, tai reiškia atmetamas panašis pakeitimas. 27 balsavo už, 27 prieš. Kompromisas konstituojamoji dalis U. Pirmoji dalis už prieš susilaikę priimta, antroji dalis kas už prieš susilaikę priimta, trečioji dalis kas už prieš susilaikę priimta, ketvirta dalis kas už prieš susilaikę priimta. Dabar kompromisas konstatuojamo dalis V. Čia irgi dvi dalys. V kompromisas. V konstatuojamo dalis kas už kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau 178 pakeitimas su žodiniu alde pakeitimu. Balsuojame pirmiausia dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl paties pakeitimo, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 200. Kas už, kas prieš Tikriname 200 pakeitimas, prašau. Ačiū. Priimta. Dubelvė konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Kompromisas X konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau A1 kompromisas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. 220. Tasis. Tikriname antrąją dalį. Prašau. Aš galvoju, kad jūs balsavote už. Nemačiau. antroji kompromisinio pakeitimo A1 dalis. Čia priedai jau yra. Atsiprašau, sako pirmininkas, nebuvo čia jokios antrosios dalies, nes buvo atsisakyta balsuoti dalimis jos nesispindėjo mano balsavimo sąraše. Kągi, kompromisas patvirtinamas. Toliau 220 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 222. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vienos, vieno balso persvara. 2-2-4 kas už, kas prieš. Tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta ta pati balsų dauguma. 226, kas už, kas prieš. Tikriname, prašau, balsuojam. Baigiame balsuoti. Atmesta. 232 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname 232, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. A2 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, A3, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 257 su nauju EPP žodiniu pakeitimu. Tai yra socialdemokratų pakeitimas, bet mes gavome dar iš EPP žodinį pakeitimą. Ar taip? Ai, susiję jie tarpusavį. Bendras žodinis pakeitimas. Kągi, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 259, kas už, kas prieš. Tikriname 259, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. A4 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Toliau 282 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 284 kas už, kas prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 285, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. A5 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. A6 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, 294 kas už, kas prieš susilaikę. Tikriname 294, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. A7 kompromisas keturios dalys. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę primta, antroji dalis už, prieš susilaikę primta, trečioji dalis už, prieš susilaikę primta, ketvirtoji dalis už, prieš susilaikę primta, 298 kas už, kas prieš susilaikę. Tikriname 298 pakeitimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 303. Kas už, kas prieš susilaikę, tikriname 303 pakeitimas, prašau. No, sorry, sorry, there was one alde too many. Vieno alde per daug, labai atsiprašau. Turime iš, iš naujo balsuoti. dar kartą balsuoti. Nebūtinai prieš aš balsavau už. Dar šeši kolegos turi balsuoti. Balsuojam, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta, nes lygiai balsai pasiskirsti. Toliau 312 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname 312. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 313. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 314, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 393, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 418, kas už, kas prieš susilaikę. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vienas, vienas devyni žodinis pakeitimas, kurį siūlo žalieji ir guoja. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad atmesta, bet gal patikrinkime, nes nekeliate aiškiai rankų. Balsavimas baigiamas. Atmesta. B1 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 321, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. B2 kompromisas, ne, dar prieš tai ITRE 24. Kas už, kas prieš, tikriname ITRE 24. Kas už, prašau balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. B2 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta. 351 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. B3 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta, B4 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta, B5 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 369, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Pirminis tekstas, kas už, kas prieš. Čia reikia tikrinti dabar jau, nes niek negelia rankų. Pirminis tekstas D6 dalis, prašau balsuoti. 26 dalis. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pirminis tekstas. 2.6 įvadinė dalis. Kas už, kas prieš susilaikė primta. Toliau. Pirmoji įtrauka, kas už, kas prieš susilaikė primta. C1 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė primta. C2 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. C3 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Toliau 391, kas už, kas prieš susilaikę, tikriname 391. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. C4 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 401, kas už, kas prieš susilaikę atmesta, pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 402, kas už, kas prieš susilaikę priimta, tikriname, 402, prašau. Balsavimas baigiamas. Jūs buvote teisūs visgi. Prastinė konfiguracija buvo frakcijų balsuojant. 403. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. C7 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 412. Kas už, kas prieš. Tikriname. 412. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirminis tekstas. Čia 3, 4 pirminio teksto punktai, įvairios įtraukos. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 413, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 414, kas už, kas kartu su 415, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikė priimta, C9 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta, C10 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. D1 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 428 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname. 428, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 429 kas už, kas prieš, susilaikę, reikia patikrinti. Vienu žaliųjų per daug balsuoja, vis dar vienu per daug iš žaliųjų frakcijos, dabar viskas gerai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 26 itrė pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Itrė 26 pakeitimas. Balsavimas baigiamas atmesta. Į, į 28, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar norim, norit patikrinti? Kągi, balsuojame tuomet dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau, elektroninis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas.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 Okay, sorry, there was a new problem with. Uh... Turėjom šiokią tokią problemėlę, atsiprašom. Dabar balsuosime dėl BALTS ataskaitos finansinių paslaugų reglamento apžvalga, su jais susiję iššūkiai. Kompromisas A, A, AA, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Balsuojam dėl 30 pakeitimo, kas už, kas prieš. Taip, turim balsuoti dėl 30 pakeitimų. Už, prieš, susilaikė atmesta. 32, e, už, prieš, atmesta. AB kompromisai, už, prieš, susilaikė atmesta. 31 pakeitimas, už, prieš, susilaikė atmesta. 153 už prieš susilaikė atmesta, 154 už prieš susilaikė atmesta, 34 už prieš susilaikė patikrinkime, balsuokime dėl 34 pakeitimų. Dar du žmonės balsuoja, balsavimas baigtas atmesta. B kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. C kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt penktas pakeitimas, kas už? Man buvo pasakyta, kad reikia balsuoti dėl šio pakeitimo. Taigi, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, bet dar patikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. E kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. Į 17, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. F kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Kompromisas G, kas dvi dalys. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimtas, antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 90 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, H kompromisas už prieš susilaikė priimta, I kompromisas už prieš susilaikė priimtas, J kompromisas už prieš susilaikė priimta. Kompromisinis tekstas L už prieš susilaikė priimta priimtas. M kompromisinis tekstas, žodinis e, pranešėjo komentaras, kas už, kas prieš susilaikė priimta. N kompromisinis tekstas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 163 pakeitimas už prieš susilaikė. Nemačiau rankų N priimtas, dabar balsuojam dėl 163 pakeitimo už prieš susilaikę. Patikrinkime balsuodami elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas. 164 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 165 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 166 pakeitimas už, prieš susi... už, prieš, patikrinkime elektroniniu būdu, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas, priimta. O kompromisas su žaliųjų žodinių pakeitimų, kas už kas prieš susilaikė atmesta. Taigi prie originalaus teksto, kas už prieš susilaikė primta. P kompromisinis tekstas su žodiniu Svengygal pakeitimu, kas už kas prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl pradinio teksto už prieš susilaikė priimta. Q kompromisas su žodiniu pakeitimu žalių frakcijos, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pradinis tekstas už, prieš susilaikė priimta. R kompromisas už, prieš susilaikė priimta. S kompromisas už, prieš susilaikė e, priimta. T kompromisas už prieš susilaikę priimta. U kompromisas pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta, V kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimtama, priimta, W kompromisas už, prieš susilaikė priimta priimta. 230 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 237 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimtas, X kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimtas, Y kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta, Z kompromisas už, prieš susilaikė priimta. AA kompromisas už prieš susilaikė priimta, AB kompromisas už prieš susilaikė priimta, AC kompromisas už prieš susilaikė priimta, AD kompromisas su žodiniu svengygo pakeitimu, kas už kas prieš susilaikė atmestas pradinis tekstas, kas už kas prieš susilaikė priimta. AE pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 291 e, pakeitimas kas už kas prieš susilaikė atmesta. AF kompromisas kas už kas prieš susilaikė priimtas. AG kompromisas kas už kas prieš susilaikė priimtas. AH kompromisas kas už kas prieš kas susilaikė priimtas. A į kompromisas už prieš susilaikė priimtas 431 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, AJ kompromisas už prieš susilaikė priimtas, AK kompromisas už prieš susilaikė priimtas, AL kompromisas už prieš susilaikė priimtas, AM kompromisas už prieš susilaikė priimtas priimtas. AN kompromisas už prieš susilaikė priimtas. AO kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 33 straipsnis už prieš susilaikė priimta. 3... E, pakeitimai 360, 361, 362. Kas už prieš tikrinkime elektroniniu būdu dėl šių trijų identiškų pakeitimų. Manau, kad jiems pritarėme, bet pasitiklinkime. Balsavimas baigtas. Taip, priimta. AP kompromisų tekstas už, prieš susilaikę priimtas. 37 dalis, kas už prieš susilaikė priimta. AQ kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. AR kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 30, 377 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. AS kompromisas už prieš susilaikė priimtas. AT kompromisas už prieš susilaikė priimta. AU kompromisas pirmoji dalis už prieš susilaikė priimtas. Antroji dalis už prieš susilaikė priimtas. AB kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 419 pakeitimas už prieš Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 419 pakeitimo. Keturi kolegos dar nebalsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Originalus tekstas 44 dalis, kas už prieš susilaikė priimtas, 45 už prieš susilaikė priimtas, nurodomoji dalis. E, pakeitimas pirmas už, prieš susilaikė priimtas. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 2.14 originalus tekstas už, prieš susilaikė priimta. Trečias ir ketvirtas pakeitimai identiški už, prieš susilaikė atmestas. E, originalus tekstas už, prieš susilaikė priimtas. Penktas pakeitimas už prieš. Patikrinkime dėl penkto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. AW kompromisinis tekstas, pirmoji dalis už prieš susilaikė priimtas, antroji dalis už prieš susilaikė priimtas. AX kompromisas už prieš susilaikė priimta. AI kompromisas už prieš susilaikė priimta. AZ kompromisas už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl viso tekstos pakeitimais. Balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. 48 už, 58 prieš, 5 susilaikė, pasveikinkime pranešėją. Dabar balsuosime dėl Europos. Dėl TIZA. Kompromisinis tekstas A. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta ketvirta dalis, kas už, prieš susilaikė. Priimta. B kompromisas Visų pirma, bals... Visų pirma balsuosim dėl žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuom dėl viso teksto dviem dalim. Kas už pirmą dalį prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. C kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Kompromisas D už prieš susilaikė priimtas. Kompromisas E. U. Ne. Visų pirma, žaliųjų žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Visas tekstas už prieš susilaikė priimta. F kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė priimta priimta. G kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. H kompromisas pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimtas. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 61 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 65 pakeitimas už, prieš Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. J kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 70 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta, 73 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Balsuokime dėl viso teksto. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 38 už, 14 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją priimtą. Dabar balsuosim Renato Sori, bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas. A. Kompromisas pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta antroji dalis už, prieš, patikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas, devintas pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. C kompromisas. Balsuosime dėl žodinio pakeitimo visų pirma. Kas už, kas prieš, patikrinkime elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Atmestas. Visas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 24 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. 25 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas Patikrinkime 25, dėl 25 pakeitimo. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 27 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, 28 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas, 29 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. Dekompromisinis tekstas pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies elektroninių balsavimų. Balsavimas baigtas. priimta. 37 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 40 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 41 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 43 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 44 pakeitimas kas už, prieš pasitikrinkime elektroninį balsavimą dėl 44 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimtas. E. Kompromisinis tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečioji dalis. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 65 pakeitimas, už prieš susilaikė priimtas, 66 pakeitimas, už prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 66 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas G, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 88 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 88 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. 89. Kas už? Kas prieš? Nematau rankų, taigi pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Priimta. 90 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 91 pakeitimas už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime dėl 92 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 95 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 96 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. H kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. I kompromisas pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimtas. Antroji dalis už, prieš, Pasitikrinkime dėl antrosios dalies balsavimo pradedam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš. 42. Pasitikrinkime elektroniškai. Priimta, atsiprašau. 106 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Priimta 107 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Priimta 108 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Priimta 109 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Priimta 110 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Priimta 111 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta 112 pakeitimas už prieš susilaikė, priimta 113 pakeitimas už prieš susilaikė, priimta 116 pakeitimas už prieš susilaikė, priimta 117 pakeitimas už prieš susilaikė, priimta 118 pakeitimas už prieš susilaikė, priimta 120 pakeitimas už prieš Pastikrinime dėl 120 pakeitimo, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas, atmesta, 121 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta, 122 pakeitimas už, prieš, pasitikrinkime, nesu tikras, balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta vienu balsu. 123 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 124 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Ir te, balsuokime dėl teksto su pakeitimais. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. 49 už, 8 prieš, 2 susilaikė. Tekstas patvirtintas, pasveikinkime pranešėjams. Okay. Now we vote. Uh, Toliau balsuojame. Dėl EIB pavadimulis. My group, so I yes. prefer to follow this in case you, you yeah. Okay, we vote the draft opinion uh, on the Nuomonės projektas dėl Europos investicijų banko metinės ataskaitos 2014 tiems metams. Dimitrijus Papadimulis e, už prieš susilaiko priimtas e, kompromisas, dešimtas pagėdimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, be kompromisas pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. C kompromisas pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, tre dalis, kas už, kas prieš susilaiko Pasitikrinkime dėl C kompromiso antros dalies. Prašom balsuoti elektroniškai. Vote is closed. Is rejected. Amendment 9. Balsuoti baigėme atmesta 19 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko atmesta. D kompromisas su žodiniu pakeitimu visų pirma. Du yra žodiniai pakeitimai. Pirmas žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta 29 prieš 27. Antras žodinis pakeitimas kas už, kas prieš. Mm Nematau aiškiai rankų, prašom pasitikrinti elektroniškai atrodė atmesta. Yeah, yeah, but it was, yeah, clearly rejected. Okay, vote is closed. Balsuoti baigiame. Taip, atmesta. 29 prieš 24 už. T toliau pats kompromisas visas. D, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 35 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. A kompromisas pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko. Mm, neaiškiai matėsi, prašom, elektroniškai dėl antros dalies. Vote is closed. Is adopted. Balsuoti baigėme patvirtinta. Trečioji dalis kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl trečios dalies elektroniškai. Vote is closed. Balsuoti baigėme. Atmesta. 45 pakeitimas kas už, kas prieš Pasitikrinkime dėl 45. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 47. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 48. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Kuris? 47. Gerai, dėl 47 elektroniškai, prašom. But is vote is closed. Yes. Balsuoti baigiame, tai patvirtinta. 48 patvirtintas, 49. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 51, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta 52, kas už, kas prieš. Nematau liberalų, tai pasitikrinkime dėl 52. A, tai patvirtinta. Vote is closed. Yes, adopt. Balsuoti baigėme, tai patvirtinta. F kompromisas 3 dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atrodo atmesta. Prašom išjungti balsavimo įrangą, nes mm, painioje atrodo tarsi raudona lentelė dega, tai psichologiškai negerai. Taigi, prašau balsuoti elektroniškai. Dėl pirmosios dalies balsuoti baigiame. Atmesta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. G kompromisas. Penkias dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Atsiprašau, tai liberalai už ar prieš? Trečioji dalis. Pasitikrinkime elektroniškai. Quicker. Vote is closed. Is re... Balsuoti baigėme atmestą, tai jūs buvote prieš. Ketvirtoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta penktoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 63 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 65 kas už, kas prieš susilaiko. Man atrodo atmesta, bet gal pasitikrinkime dėl 65 elektroniškai. Vote is closed. Yeah. Uh... Balsuoti baigėme taip. 67 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 68 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 69 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 72 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 73 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 75 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 76 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 77 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 78 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 79 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. H kompromisas penkios dalis, Ne, prieš tai. Turime dar žodinį pakeitimą. Prašom, balsuoti dėl socialdemokratų žodinio pakeitimo, kas už kas prieš susilaiko primta. Dabar pirmoji dalis, kas už kas prieš susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaiko primta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko primta. Penktoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 90 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Į kompromisą trys dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl trečios dalies. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtasis pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl šimtojo elektroniškai. Uh, Balsuoti baigiame. Priimta. 107 kas už kas prieš susilaiko. Priimta, pasitikrinkime dėl 107. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. 108 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 109 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 111 kas už, kas prieš, susilaiko. F, e, tada susilaikot? Atmesta 111 atsimtas. J kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Kai kompromisas, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko primta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko primta, trečia dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko primta, šimtas penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko primta Pasitikrinkime dėl 105. Rejected by two votes, but... I know, because you have to be free. Still three colleagues to vote. Vote is closed. Balsuoti baigėme taip atmesta. L kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta M kompromisas penkios dalis, pirma dalis kas už, kas prieš susilaiko primta, antra dalis kas už, kas prieš susilaiko atmesta, bet pasitikrinkime dėl antros dalies. Ah, ECR in favor, so is adopted. Ah, ECR už, tad patvirtinta. Uh, Tai buvo trečia, ne, trečia dalis, kas už, kas prieš susilaiko, priimta ketvirta dalis, kas už, kas prieš susilaiko, priimta penkta dalis, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. N kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko, priimta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. O kompromisas pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl antrosios dalies elektroniškai. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Ir galutinis balsavimas, prašom balsuoti. Vote is closed. 48 in favor. Balsuoti baigėme 48 už, 5 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Man atrodo, baigėme tikrai ilgą balsavimą. Dėkoju Jums visiems patvirtiname tikrai daug labai svarbių tekstų. Ačiū.